meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Gerbiami ponios ir ponai, mėly kolegos, prašyčiau visų jau susėsti, kad galėtumėm pradėti abiejų mūsų komitetų jungtinį posėdį. Pradedame šiek tiek vėliau todėl kad reikėjo kvorumą sudaryti abiems komitetams. Prieš tai, prieš keletą minučių taip dar nebuvo, dabar jau pakankamai abiejų komitetų narių yra sąrėje, taigi galime pradėti. Ir ponios gal vardu nuoširdžiai sveikinuosi su abiejų komitetų nariais. Vyks posėdis pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį. Ir spręsime dėl teisingumo programos. Pranešimą parengė Luigi Berlinguer ir Philip Kleis. Ir dabar klausiu abiejų pranešėjų, ar jie norėtų dar pasisakyti, ką nors paaiškinti papildomai, ar galime iš karto pereiti prie balsavimo. Nematau jokių ženklų tą linkme, taigi suprantu, kad galime iš karto balsuoti. Balsuosime elektroniškai ir pirmiausia bandomasis balsavimas. Pasižiūrėkime, ar sistema veikia tikrai patikimai. Taigi dabar bandomasis balsavimas, spauskite bet kurį mygtuką ir pasižiūrėsime, kaip viskas veikia. Herr kolega Budu, ar keine Karte? Kolega Budu neturi kortelės. Ar galite greitai gal ją kaip nors gauti? užrakinta. Bet vis dėlto turime pradėti. Yra kaip yra. Was das? So we are still collecting. Yeah. Vis dar skaičiuojam balsus. 34. Mūsų įranga vis dar skaičiuoja balsus. Okay. So, hier kommen nur 26 Signale an. Haben alle tik 26 balsus suskaičiavome. Ir iš tiesų balsavote visi, kas įdėjote korteles į aparatus. A, dabar matau viskas gerai. 29, 30. Labai jau lietai dirba. Haben alle abgestimmt. Haben alle ihren Knopf gedrückt. Ar visi balsavote, ar visi paspaudėte kokį nors mygtuką? Trūksta dviejų dar balsų. Su ponio Steinbalsu problemų buvo, dabar jau nebe, bet dar vieno trūksta. Tai kažkas visgi nepaspaudė mygtuko. Na ką, visam žinybę nelauksime. 38 aštuonios kortelės įdėtos į aparatus, 37 balsai, 31 už, 6 prieš, niekas nesuslaikė, taigi matome, kad yra pakankamai narių salėje ir dabar galime balsuoti dėl aštunto pasiūlymo dėl pakeitimų. Prašau visų suprasti, kad ir vidaus reikalų komiteto posėdžio, vidaus reikalų komiteto nariai tiesiog balsuotų už ir prieš be jokių papildomų klausimų. Jeigu norima ko nors paklausti, tuomet duokite man ženklą, iškeldami ranką, nes čia iš tikrųjų visur reikia tik tiesiog daugumos paprastos. Aišku, jau galutinis balsavimas vyks įprastai, taip pat ir su susilaikančiųjų balsais, kadangi tai yra svarbu. Na ir dabar aštuntasis pakeitimas, kas už, prašom kelti rankas. Prieš susilaikė nėra, susilaikus nėra, patvirtintas. 77 pakeitimas, kas už, prieš patvirtinta. 78 už, prieš susilaikė Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, priimta. 79 pakeitimas už, prieš, atmesta. 80 pakeitimas už, prieš, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš atmesta. 81 pakeitimas už prieš priimta. 10 pakeitimas už prieš irgi priimta. 82 pakeitimas už prieš priimta. 10 pakeitimas už prieš priimta Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už prieš priimta. Dvyliktas pakeitimas už prieš. Už buvo daugiau. Dabar vienuoliktas pakeitimas. Turiu pasižiūrėti. Taip, balsuojant dėl vienuolikto pakeitimo, kas už prieš priimta. Tryliktas pakeitimas už prieš priimta. 14 pakeitimas už prieš priimta. 15 pakeitimas už prieš. Už buvo daugiau priimta. 12 pakeitimas atkrenta. 86 pakeitimas už prieš atmesta. 16 pakeitimas už prieš už balsavote daugiau. Priimta 13 pakeitimas už, prieš atmestas 7 pakeitimas už, prieš atmesta. Dabar periname prie 7 kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš priimta. Dabar 14 pakeitimas už, prieš atmesta. Ir dabar 8 kompromisinis už, prieš priimta. Devintas kompromisas už prieš priimta. Tada kitas puslapis. 93 teisingai. Taip, 93. Kas už prieš susilaikė atmesta. 20 atkrenta. Ne, vis dėlto turim balsuoti dėl 20. Kas už? ar visgi? Dėl 93 turim balsuoti, jeigu už. Atmetėm. Tai dabar 120. 120 už. Prieš. 120 kas už. Visgi atšaukiu komandą, net taip čia kažkas atspausinta pas mane, 20 pakeitimas. Kas už? 20 prieš ir patvirtinta. Dabar 94. Dėl jo turim balsuoti, kas už, prieš, priimta. 95. Už, prieš, Nereikia net balsuoti, atkrenta gerai. Tada atsijimam šitą balsavimą. Toliau 15 pakeitimas FEM komiteto. Čia reikia balsuoti tik dėl tų kelių eilučių. Kas už? Prašome kelti rankas. 15. Kas už? Prieš priimta. Dabar 21 pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. 10. Kompromisas už prieš patvirtinta. Toliau 97 už, prieš, sakyčiau, daugiau balsų už, taigi patvirtinta. Kompromisas numeris 11 už, prieš, patvirtinta. Dabar 98 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta Daugiau balsų prieš, taigi atmesta. 24 pakeitimas už, prieš, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, priimta. 16 pakeitimas už, prieš, daugiau balsų prieš, atmesta. 17 pakeitimas už, prieš, priimta. 26 pakeitimas už, prieš, priimta. 99 pakeitimas už prieš atmesta. 18 pakeitimas už prieš daugiau balsų prieš atmesta. 27 pakeitimas kas už prieš priimta. Šimtasis pakeitimas. Prašoma pranešėjų balsuoti dalimis. Taigi pirmoji dalis kas už prieš atmesta priimta. Antroji dalis už prieš atmesta. Dabar perinam prie 19 pakeitimo, kas už prieš atmesta. 28, kas už prieš priimta. 101 atkrenta. Tada 102, kas už prieš priimta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas už, prieš, atmesta. Šimtas septintas už, prieš, priimta. Trisdešimtas už, prieš priimta. 31 už prieš priimta. 32 už prieš priimta. 108 už prieš reikės pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniškai dėl 108 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. 19 balsų už, 22 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. Dabar devintas pakeitimas už, prieš, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, atmesta. 109 pakeitimas už, prieš, atmesta. 10 pakeitimas už, prieš, priimta. 110 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Turėtumėte rasti balsavimo, balsavimo sąraše už, prieš, priimta. 33 pakeitimas už, prieš, priimta. 111 pakeitimas už, prieš, atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, priimta. 35 pakeitimas už, prieš, atmesta priimta. 112 pakeitimas, dėl jo nebereikia balsuoti, tada 113 kas už, prieš, priimta. 11 pakeitimas už, prieš, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, priimta. 12 pakeitimas už, prieš, priimta. 13 kompromisas už, prieš, priimta. 114 pakeitimas, tik dėl pirmosios dalies balsuosime, antroji dalis buvo atsiimta, taigi balsuojame dėl pirmosios dalies, 114 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Dabar 115 už, prieš, atmesta. Dar kartą, 115. Kas už? Nebuvo aiškiai, aiškiai matyti. Kas prieš? Daugiau balsų prieš, vadinasi, vienareikšmiškai atmesta. Dabar 116. Kas už? Prieš. Reikės pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 116. Elektroninis balsavimas pradedamas. 22 už, 19 prieš priimta. Dabar 23 pakeitimas. Už, prieš, atmesta. 117. Reikia balsuoti tik dėl pirmosios dalies už, prieš, daugiau balsų prieš, atmesta. 118. Ir čia balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, prieš, atmesta Daugiau balsų prieš, taigi atmesta. 119. Kas už? Prieš. Atmesta. 37. Už. Prieš. Priimta. 38. Už. Prieš. Priimta. 39. Už. Prieš. Priimta. 120. Už. Prieš. Atmesta. 40. Už prieš priimta. 121 už prieš atmesta. 24 už prieš priimta. 41 už prieš priimta. 42 už prieš priimta. Dabar konstatuojamosios dalys. 44 pakeitimas, kas už prieš priimta. 43 už prieš priimta prieš atmesta, 45 už prieš priimta. Pirmas už prieš reikės pasitikrinti elektroniškai, balsuojame dėl pirmo pakeitimo elektroniniu būdu. 14 už, 27 prieš. Vienareikšmiškai atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, priimta. 47 už, prieš, atmesta. 48 už, prieš, priimta. Trečias už, prieš, atmesta. 50 už, prieš, atmesta priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, priimta. 49 už, prieš, priimta. 53 už, prieš, daugiau balsų prieš, atmesta. 51 už, prieš, atmesta. 52 už, prieš prieš priimta. Trečias už prieš. Sakyčiau, reikėtų balsuoti elektroniniu būdu, bus tikriau. Tik dėl trečio pakeitimo balsuojame. Dvidešimt keturi balsai už, septyniolika prieš. Priimta. Penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas dabar kas už, prieš, prieš Atmesta. 61 už prieš priimta. Trečias kompromisas už prieš priimta. Toliau. 57 pakeitimas. Kas už? Prieš priimta. 58 už prieš atmesta. Ketvirtas pakeitimas už prieš atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, atmesta. 63 pakeitimas už, prieš, palaukite, turim sustoti. Komanda atšaukia, balsuojam dėl pirmos dalies. 63 kas už, prieš, priimta. Antroji dabar dalis už, prieš, atmesta. 64 pakeitimas už, prieš atmesta. 62 už prieš priimta. 66 už prieš priimta. 69 už prieš priimta. Ketvirtas už prieš priimta. Penktas už prieš priimta priimta. Šeštas už, prieš, priimta. Penktas už, prieš, priimta. Šeštas už, prieš, priimta. Dar kartą šeštas už, prieš, priimta. Dabar penktas kompromisas už, prieš, priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, priimta priimta. 72 pakeitimas už prieš atmesta. Šeštas kompromisas už prieš priimta. 14 kompromisas už prieš priimta. 74 pakeitimas už prieš priimta. 75 pakeitimas už prieš priimta priimta. 76 pakeitimas už prieš atmestą. Dabar rezoliucija. Ir pirmoji A dalis, pirmasis pakeitimas biudžeto komiteto kas už, prieš priimta, antras pakeitimas už, prieš priimta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl viso teksto balsuosime elektroniniu būdu, kadangi turime viską, viską užfiksuoti tiksliai, balsavimas pradedamas. Gut, 40 Ja-Stimmen, eine Nein. 40 balsavo už, vienas prieš, du susilaikė. Taigi sveikinimai pranešėjams. Tekstas patvirtintas ir ypatingai dėkoju dabar kolegoms iš Libe komiteto. Ačiū, kad atvykote į šio ryto mūsų posėdį. Ačiū už bendrą balsavimą ir netrukus pradėsime jau Teisės reikalų komiteto posėdį. Kolegė Galdar, tik norėjau pranešti, kad tęsime posėdį be 15.10 A1G3 salėje ir 10.45 bus balsavimas.